prieštaravimų nebus pareikšta, laikysime šiuos skirimus patvirtintais. Dauguma šio parlamento narių pasirašė du pareiškimus. E, tai yra 2006 m. 26 ponia Elena Gentis ir 15 kitų narių e, dėl e, pulmonarės fibrozės, kurią pasirašė virš 300 Mm, parašų. Taip pat Louis Michel um, prieš um, organų uh, perėmimą, kalinių organų uh, paėmimą ir, tai, ir jį pasirašė taip pat dar keli nariai ir e, šiandieną šitie pranešimai buvo paskelbti ir perduoti adresatams. Kann damit sein, dass die schriftliche, der Antrag auf schriftliche Erklärung zur Abschaffung der schriftlichen Erklärung.